metų. Ačiū dar kartą ir aš tikiuosi, kad mes visi kartu susitiksime tą numatytą dieną šiai iniciatyvai įgyventi 2012 metais. Pereikime dabar prie balsavimo. Pagal darbo tokią balsuojame dėl pono Zver pranešimo. Judus jaunimas Europos švietimo ir mokymo sistemų tobulinimo pagrindas. Teikiu balsavimui, kas už kas prieš susilaikė pritarta. Toliau pagal darbo tvarkę balsuojame dėl rezoliucijos, kurią parengė ponė Honeyball, ankstyvasis mokymasis. Teikiu balsavimui šią rezoliuciją. Balsavimas prasidėjo. Čia visi głosovali? Zamykam głosowanie. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. Sveikinu abu pranešėjus. Toliau pagal darbo tvarkę balsuojame dėl penkių rezoliucijos projektų, dėl žuvininkystės susitarimo protokolo atnaujinimo tarp ES ir Mauritanijos. Pakeitimų nebuvo pateikta ir dabar teikiu balsavimui bendrais jūsų projektas. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Sveikiname pranešėją. Toliau balsavome dėl dviejų rezoliucijos projektų dėl e, lygių galimybių pasinaudoti e, viešųjų pirkimų sektoriumi. Rezoliucijas pateikė keturios frakcijos. Pirmas pakeitimas už prieš, susilaikė, pritarta. Sprawdzamy elektronik check. Te pasitikrinti gerai, pasitikrinsime elektroniškai, balsavimas prasideda. Čia visi głosowali? Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. Atsiprašau. Antras pakeitimas už. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Penktas pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. Ketvirtas pakeitimas už. Prieš Susilaikė. Pritarta. Trečias pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. Septintas pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. Šeštas pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. Tikiu balsavimui bendrą rezoliucijos projektą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Periname prie balsavimo dėl septynių rezoliucijos projektų skirtų kriziai Europos žuvininkystės sektoriuje dėl išaugusių naftos kainų. penkių politinių frakcijų patiktas rezoliucijos projektas. Dabar dėl jo balsuome. Dėl antro pakeitimo e, vardinis balsavimas. Balsavimas prasideda. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. Pirmas pakeitimas už. Prieš. Pasitikrinsime elektroniškai, balsavimas prasidėjo. Basa, vis, balsavimas baigtas. Atmestas. Treč, trečia dalis vardinis balsavimas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarėme. Toliau ketvirtas punktas, kas už kas prieš. Pasitikrinsime elektroniškai. Balsavimas prasideda. Čia visi głosowali? Zamy... Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar šeštas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. Trečias pakeitimas. Vardinis balsavimas. Balsavimas prasideda. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmestas. Ketvirtas pakeitimas. Vėlgi vardinis balsavimas. Balsavimas prasideda. Czy wszyscy głosowali? Zamykam. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. Penktas pakeitimas už. Prieš susilaikė atmestas. Teikiu balsavimui visą rezoliucijos projektą. Vardinis balsavimas, balsavimas prasidėjo. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarėme. Periname prie šešių frakcijų patiktos rezoliucijos dėl smulkiojo verslo akto apžvalgos. Devintas punktas dėl atskirų dalių. Dėl pirmos dalies, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtas pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. Penktas pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. Antras pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. Pirmas pakeitimas už prieš, susilaikė, atmestas. 21 punktas dėl atskirų dalių, trijų dalių, dėl pirmosios dalies kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta antroji dalis už, kas prieš, susilaikė, pritarta trečioji dalis kas už, Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Dešimtas pakeitimas už. Prieš susilaikė pritarta. Aštuntas pakeitimas už. Prieš susilaikė pritarta. 29 pakeitimas. 29 punktas. Sprašau, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Devintas pakeitimas už. Dabar pakeitimas žodžiu, kurį teikia ponė Cevela. Jūs teikite pakeitimą žodžiu, ar ne, ponė Cevela? Pirmininkė. Mes susitarėme dėl kompromiso, kurio tekstas yra toks atkreipia dėmesį į augančią neteisėtą prekybą visose valstybėse narėse padirbtais gaminiais įvežtais iš trečiųjų valstybių. Ir, tai, ir kad tai e, grėsia Europos mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumui. Mes sustarėme dėl šitokio teksto. Ar kas nors norėtų paprieštarauti šiam pakeitimui? Žodžiu, jei prieštaraujate, turite norite pasisakyti, nematau, tuomet balsuojame dėl devinto pakeitimo su ponios Savelos pakeitimo žodžiu, kas už. Prieš susilaikę pritarta. Šeštas pakeitimas už. Prieš susilaikę pritarta. Dabar tikiu balsavimui visą rezoliuciją, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Na, o dabar galime perėti prie panios, panios Merkis pranešimo. Prieš tai dar sveikiname rezoliucijų autorius. Taigi, ponios Merkės pranešimas Inovacijų sąjunga, Europos pertvarkymas pasaulyje po krizės. Pane Tikau, prašo žodžio. Prašom. Ačiū. Aš norėčiau paprašyti kolegų balsuoti už pirmąjį pakeitimą nes šiame pakeitime kalbama apie tai, kad reikėtų daugiau lėšų inovacijų politikai. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Dabar netinkamas laikas yra diskusijoms. Mes iš karto periname prie balsavimo. Taigi inovacijų sąjunga. Rezoliucija. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš. Patikrinkime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Pritarta. 128 punktas, pirmoji dalis kas už. Kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Antroji dalis kas už. Kas prieš, susilaiko, pritarta. Dabar balsuokime dėl viso rezoliucijos projekto su pakeitimais. Balsuosime elektroniniu būdu dėl 128 punkto antrosios dalies, prašom. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar teikiu balsavimui visą rezoliucijos projektą su pakeitimais, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Sveikinu ponę pranešėją. Dabar turėtumėm balsuoti dėl rezoliucijų, kurios parengė užimtumo komitetas dėl TDO konvencijos papildytos rekomendacijomis dėl namų darbininkų. Ketvirtas pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Pirmas pakeitimas, vardinis balsavimas prasideda, prašom. Ar visi balsavote? Jeigu tai balsavimas baigtas. Pritarta. Antras pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Trečias pakeitimas kas už, kas prieš. Elektroniniu būdu patikrinkime. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Pritarta. Taigi dabar teikiu balsavimui visą rezoliucijos projektą. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Pritarta. Rezoliucija patvirtinta. Toliau. Atsiprašau. E, pasiūlymai dėl rezoliucijų, kuriuos pateikė Žemės ūkio komitetas. Tai yra rezoliucijas dėl atsparumo antibiotikams. Nebuvo pateikta jokių pakeitimų, taigi teikiu balsavimą 21 punktą. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. R konstatuojamoji dalis. Prieš tai dar 21 punktas, elektroninis balsavimas, prašom. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Pritarta. R konstatuojamoji dalis, kas už, kas prieš. Pritarta. Dabar visas rezoliucijos projekto tekstas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Rezoliucija patvirtinta. Dabar galime eiti prie kito pranešimo, kurį parengė pane Šakė. Tai yra pranešimas dėl ES išorės veiksmų kultūrinių aspektų. Nebuvo pateikta jokių pakeitimų. Dabar balsuokime dėl devinto punkto. Vardinis balsavimas pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Pritarta. 15 punktas. Kas už? kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 21 punktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 25 punktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 29 punktas, vardinis balsavimas, pradedama balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta.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 50 punktas balsavimas dalimis. Pirmoji dalis, vardinis balsavimas prasideda. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Pritarta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. pritarta. Rezoliucijos tekstas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta, sveikiname, ponė Šakė. Dabar turėtumėm balsuoti dėl ponios Sančia Šmit pranešimo apie kultūros ir kūrybos sektorių potencialo išlaisvinimą. Rezoliucijai pakeitimų nebuvo pateikta 30 punktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 63 punktas, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, Patikrinkime elektroniniu būdu. 63 punktas, antroji dalis, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Visa rezoliucija, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Sveikiname ponę Sančias Šmit. Na ir galiausiai paskutinis punktas šiandien, dabar, tai yra rezoliucija dėl Sarajevo kaip 2014 m. Europos kultūros sostinės. Nebuvo pateikta pakeitimų, kas už rezoliuciją, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Labai ačiū visiems. Baigiame balsuoti. Okay.